Mesdames et messieurs, nous allons commencer notre réunion, la première de l'année, hein, je crois. Oui. Donc, euh, pardon. En tant que. Euh, būdama pirmoji mm, vystimasi komiteto vicepirmininkė, turiu garbės pirmininkauti steigiamajam komiteto posėdžiui pusėjus kadencijai. Ir pirmininkausiu, kol bus išrinktas mūsų komiteto naujas pirmininkas arba pirmininkis, kalbiu komiteto posėdį pradėtų. Mūsų darbotvarkė numatomi pirmininko ir keturių vicepirmininkų rinkimai pagal 121 darbo tvarkos taisyklius. Taip, pirmiausia, rinksime pirmininką, po to vicepirmininkus. Pirmiausiai, siekdama užtikrinti sklandų balsavimą, turiu patikrinti, kiek yra komiteto narių, kiek yra nuolatinių, kiek yra pakaitinių narių pagal 187 e, straipsnio nuostatas. Ar reikia pranešti, kiek yra komiteto narių prieš balsavimą šiandien? Ponas Ori pakeičia Filipą Kačmariką, jis yra salėje, apie tai buvo pranešta. Taigi prieš balsavimą reikia atlikti dar du dalykus. Reikia patikrinti, ar salėje yra kvormas, tai yra e, ketvirtadalis komiteto narių. Pagal 195 e, e, straipsnio nuostatas kvormas yra ir dabar noriu paklausti, ar esama kandidatų į pirmininko postą. Pone Grez, jeigu leistumėte, tai būdama mūsų žalių frakcijos koordinatorė, norėčiau pasiūlyti ponios Eva Žoly kandidatūrą į mūsų komiteto pirmininkės pareigas. Ačiū. ar e, kandidatė palaiko 50 procentų frakcijos narių. Atrodo, kad taip yra. Ar kandidatai nedalyvaujant e, būtų galima jos kandidatūrą teikti? Ne, tiksliau reikia paklausti vis tiek ponios Žoly sutikimo e, tapti kandidate. Pone Žoly sutinka. Ar kandidatė užpildė savo finansinių interesų deklaraciją? Taip, aš ją užpildžiau. Taigi siūlau pritarti siūlomai kandidatūrai bendru sutarimu, plojimais. Per... Taigi kandidatė į pirmininkės postą patvirtinta bendru sutarimu nesant kitų kandidatų. Taigi esame labai laimingi, kad ir antrąją kadencijos pusę ponė Žoly toliau eis savo pareigas pagal 191 straipsnio antrąją e, dalį. Galime konstatuoti, kad ponė Žoly toliau eina savo pareigas, buvo patvirtinta komiteto pirmininkės postą. Ir e, noriu dabar pakviesti ponę Žalį, kadangi jau <clears throat> tuo mano pirmininkavimas baigsis, perimti e, komiteto pirmininkavimą ir pirmininkavimą posėdžių. Merci, merci. Je tiens d'abord à remercier Madame Stifler d'avoir. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponė Stifler už tai, kad sutiko pirmininkauti per balsavimą ir pirmininkavo tikrai nepriekaištingai. Norėčiau palinkėti visiems gerų 2012 metų e, ypatingai tiems, kuriems nesugebėjau to padaryti praeitą savaitę Strasbūrę. Taip pat norėčiau e, nuoširdžiai padėkoti už tai, kad pareiškite man, man savo pasitikėjimą. Pradėdami šią kadenciją 2009-aisiais patyrėme pirmosius ekonomikos ir finansų krizės padarinius. Turėjome e, visomis išgalėmis e, stengtis ginti vystimo bendradarbiavimo politiką ir uh, padėti besivystančiam šalims, nepaisant e, kai kurių e, priešininkų pastangų. Šiandien e, krizės padarinius patiria beveik kiekviena valstybė narė ir jos piliečiai junta krizės padarinius vis aiškiau, todėl privalome dėti visas pastangas, kad užkirstume, sumažintume krizės poveikį kasdieniam žmonių gyvenimui ir uh, Taip pat neužmiršti, kad ypatingai e, pietų pusrutulio valstybės labiausiai e, junta krizės padarinius, ypač klimato kaitos padarinius. Taigi aš tikiuosi, kad mūsų veiksmai susilauks e, sėkmės, nes puikiai žinau, kokie esate energingi ir angažuoti. Ir Europos parlamentas E, ne tik konsultuoja įvairiais e, klausimais, tačiau turint omenyje, kad mūsų išrinko 500 milijonų Europos piliečių, e, mūsų įtaka gali būti daug didesnė. Taigi dabar dar kartą dėkoju Jums už tai, kad mane išrinkote ir dabar išrinksime mūsų komiteto valdybą, keturis vicepirmininkus ir vicepirmininkės, kaip yra numatoma ar numatyta darbo tvarkos taisyklėse. Į pirmą viso pirmininko postą dabar siūlau ir prašau kelti kandidatūras. Prašau, jam žodis. O. E- Norėčiau pasiūlyti ponę Štrifler pirmąją pavaduotoją, ponę Dievą antrojų pavaduotojų ir trečiąją pavaduotoją ponę Canikį. Merci beaucoup. Labai ačiū. Ar būtų kitų kandidatų? Ponas Martinės, prašau žodį. Ponas Martinės kalba neįsijungęs mikrofoną. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti Jūs su išrinkimu. Šias pareigas socialistų frakcija norėtų pasiūlyti ponios Kretų kandidatūrą, e, nebūtinai į pirmosios vicepirmininkės postą, jie e, raštu įsipareigojo kandidatuoti arba sutiko kandidatuoti, tačiau nemanau, kad e, norėtų gauti pirmosios vicepirmininkės pareigas, galėtų tapti ketvirtąją vicepirmininkę. Norėčiau, kad ši kandidatūra taip pat būtų įtraukta į bendrą sąrašą. Pirmininkė. Gerai, tuomet įregistruojame šią kandidatūrą į ketvirtosios vicepirmininkės postą. Dabar dar dėl pirmojo vicepirmininko ar vicepirmininkės. Newton Dunn. E, aš susipainioju šiek tiek į kokią vicepirmininko pareigas siūlyti, tačiau pono Dievas siūlo į antrą vicepirmininko. Tikrai turime e, būti labai laimingi, turėdami į savo tarpę, nes jis vos netapo e, viso parlamento pirmininku dėl tam tikrų techninių problemų pritrukus e, kelių šimtų balsų. Čia pirmininkė pirmiausiai siūlau kelti kandidatus į pirmą vicepirmininko postą, daugiau kandidatų nėra. O klausimas, kuris buvo iškeltas dėl ponios Stifler kandidatūros, ar e, pagal 13 straipsnio A dalį šiai kandidatūrai pritarė 50 procentų frakcijos narių, atsakymas yra taip. Ar ponė Stifler, jūs sutinkate tapti mūsų komiteto pirmąją vicepirmininkį? Taip, ponė Žolyje su dideliu malonumu sutinku. Ar jūs užpildėte finansinių interesų deklaraciją e, numatytą darbo tvarkos taisyklių pirmajame priedė? Taip, yra užpildyta, kadangi nėra daugiau kandidatų į pirmosios vicepirmkės postus, siūlau patvirtinti šią kandidatūrą bendru sutarimu ir plojimais. skelbiu, ponė Stifler išrinkta pagal 191 straipsnio antrosios dalies pirmosios eilutės nuostatas mūsų komiteto pirmąją vicepirmininkę. Dabar rinksime antrąjį vicepirmininką. Pirmiausiai noriu raginti kelti kandidatūras į antrojo vicepirmininko postą. Siūlau poną Devą, kaip ką tik pasakiau. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures pour le poste de deux... Ar būtų dar kandidatų į antrą vicepirmininko pareigas? Ar e, šiam kandidatui pagal 13 straipsnio Pirmąją dalį pritarė pusė frakcijos narių. Sakymas yra taip, ar ponas Dievas sutinka tapti mūsų antrojų vicepirmininkų. Taip, ačiū ponė Dieva. Ar užpildėte savo finansinį interesą deklaraciją, kaip numatoma darbo tvarkos taisyklių pirmajame priedė? Taip, Kadangi nėra kitų kandidatūrų į antrą visų pirmininko pareigas, siūlo patvirtinti Pauno Dėvos kandidatūrą taip pat plojimais. Skelbiu Pauną Dėvą išrinktų bendrų sutarimų pagal 191 straipsnio antrosios dalies nuostatus. Dabar teiksime kandidatūras į trečiojo vicepirmininko postą. Kas būtų keliami kandidatais į trečiojo vicepirmininko postą? Ponios Canikį kandidatūrą siūlau. Ačiū. Ar yra kitų kandidatų į trečiosios, trečio vicepirmininko pareigas, galime konstatuoti, kad e, kandidatūrai pritarė 50 procentų frakcijos narių. Pone Zanikį raštu sutiko tapti kandidate ir jie taip pat užpildė savo finansinių interesų deklaraciją, Taigi siūlau pereiti prie rinkimų procedūros ir siūlau patvirtinti šią kandidatūrą taip pat plojimais. Skelbiu, ponė Zanikį, e, išrinkta mūsų komiteto vicepirmininkė, trečiaja, dabar siūlau kelti kandidatūras į ketvirtą vicepirmininko postą, ponas Martinis. Taigi, Noriu pakartoti tai, ką prieš minutę sakiau. Ponios Kretų kandidatūrą norime kelti į šias pareigas. Ji taip pat e, yra pristačiusi raštišką e, sutikimą kandidatuoti ir yra užpildžiusi savo finansinių interesų deklaraciją. Pirmininkė, labai ačiū. Konstatuojame, kad šią kandidatūrą kelia daugiau nei 50 procentų frakcijos e, narių ir ji raštu sutinka kandidatuoti bei yra užpildžiusi savo finansinių interesų deklaraciją, taigi siūlau pereiti prie kandidatūros tvirtinimo plojimais. Skelbiu, ponė Kretų, išrinkta bendru sutarimu ketvirtąją komiteto vicepirmininkę. Dabar norėčiau pakviesti perrinktus ir salėje esančius komiteto vicepirmininkus, kuriuos e, visus norėčiau mūsų vardu pasveikinti, atvykti į prezidiumą ir užimti savo vietas šalia manęs. Oui, bien sûr.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 Pradėkime svarstyti trečią darbo atvarkės klausimą, kiti klausimai. Taigi galime konstatuoti, kad baigėsi steigiamasis posėdis. Ar e, būtų klausimų, kurias norėtumėte apsvarstyti? Aš tokių klausimų neturiu. Taigi norėčiau dabar visiems padėkoti už dalyvavimą mūsų steigiamajame komiteto posėdėje ir pranešu, kad e, įprastinis komiteto posėdis vyks rytoj po pietų. Kaip žinote, turime galimybę dar kartą sustikti su Bill Gatesu. Primenu, kad sustikimas prasidės 14 val. po pietų vietoj 15 val. ir vyks plenarnių posėdžių salėje. Taigi aš kalbiu steigiamai komiteto posėdį baigtų. Ačiū. Pasaulė.